Good morning, everybody, dear friends. Labas rytas, kolegos. Pradėsime darbą. Kalbėsiu ispaniškai. Užsidėkite ausinės. Antes de dar comienzo a, al orden del día de, de la reunión de. Prieš perinant prie, prie pagrindinių temų ir prieš perinant prie darbotvarkės norėčiau Jums perduoti informaciją, patikti prašymą. Vakar Ispanijoje penki asmenys, kurie buvo nieko nekalti, trys moteris ir du vaikai, buvo nužudyti pasireiškus būtiniam smurtui. Gali atsitikti taip, kad Europos laikrašiai šios informacijos nepraneš, bet čia mes kalbam apie penkių žmonių žūti. Vienoje toj pačioj šaly penki žmonės žuvo per penkias dienas. Gali atsitikti taip, kad tų aukų Europoje buvo ir dar daugiau. Manau, kad turime kalbėti tų aukų vardu, turime pareikšti savo užuojautą aukų šeimoms, turime E, pareikšti savo visokiojo palaikymą. Pagerbkime juos tylos minutę. Muchas gracias y espero que. Dėkoju. Tikiuosi, kad tai mums padės nepamiršti, kokia atsakomybė mums tenka. Atsakomybė dirbti, kovojant prieš šio pobūdžio katastrofas. Dabar pereikime prie mūsų darbo tvarkės. Pirmininkės pranešimai. Pirmasis šios dienos darbo tvarkės klausimas. kad dėl pasirengimo 2016 metų biudžetui, e, kai dėl procedūrų, kai kurios iš jų jau buvo užbaigtos, turime e, susitelkti prie parengiamųjų veiksmų ir įvairių iniciatyvų. Tada sekretoriatas susisieks su įvairiomis frakcijomis tam, kad galėtų jūs informuoti apie tai, kokios procedūros bus laikomasi. Įvyko taip pat koordinatorių posėdis prieš pat mūsų posėdžio pradžią šį rytą. Diskutavome apie kai kuriuos pranešimus, kuriuos renksime kaip komitetas, taip pat kalbėjom apie įvairias frakcijas, jos turės paskirti pradėšėjus tiems pranešimams. Taip pat kalbėjome apie klausimus šiems metams ir apie komandiruotes, misijas, į kurias vyks mūsų, mūsų komiteto atstovai. Įvairių frakcijų koordinatoriai galės tiksliai jūs informuoti apie tai, kas buvo kalbama koordinatorių posėdėje ir apie priimtus sprendimus dėl pranešimų ir klausimų. Dabar antrasis darbo atvarkės klausimas yra balsavimas. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Pone Morvai prašė žodžio. Prašom, kolegė, kolegė dėkoju, ponė pirmininkė. Man kilo klausimas, ar aš tik neklystu, manydama, kad pagal taisyklės jūs turėtumėte apibendrinti koordinatorių posėdžių rezultatus e, mūsų atviroje sesijoje. Mes esam taip nusprendę. Aš esu nepriklausomų e, frakcijoms parlamentarų narė ir aš e, negaliu gauti tos informacijos kitaip. Ir man atrodo, kad e, pagal taisyklės jūs turėtumėte atskleisti tuos priimtus e, koordinatorių posėdėje sprendimus dabar. Pone Morvai, jūs gausite tą informaciją kaip ir kiti e, nariai. Mes neseniai, kaip jau sakiau, priėmėme sprendimą dėl įvairių pranešimų ir turime nuspręsti, kokiu frakcijų atstovai renks pranešimus. Taip pat kalbėjom apie 15 metų misijas, komandiruotės, kitaip tariant. Ir, ir, ir taip pat kalbėjome apie galimybę teikti žodinius klausimus plenarinėme posėdėje. Buvo pasakyta, kad žodinių klausimų turinys bus išsiustas įvairiems kolegoms, kad galėtų juos išstudijuoti ar pateikti pakeitimų gegužės 5-6 dieną komiteto posėdėje tai bus daroma ir tada apsispręsime dėl žodinių klausimų turinio. Kaip jau sakiau, gausite visą informaciją, kaip ir kiti šio komiteto nariai. Vamos, eh, como decía, a la votación de los... Kaip jau sakiau, dabar galime pereiti prie balsavimo dėl atskirų pranešimų. Pradėsime nuo investicijas į darbo vietų kūrimą ir augimą, skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą sąjungoje. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 32. Ar norite pasitikrinti dėl 31? Gerai, tikrinamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 32 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 34 už. Tikrinamės elektroniniu būdu. 34 pakeitimas. Balsuokime, kolegos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20 kolegų balsavo už, 11 prieš. Na taip, pirmininkė gali ir suklysti. Todėl dar kartą pabrėžiu, jeigu manote, kad aš klystu, galite prašyti pasitikrinti elektroniniu būdu. 33 pakeitimas. Balsuosime dėl atskirų dalių. Tačiau atleiskite, dėl 34 pirmo balsuosime, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 dabar, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, mano balsavimo sąraše 33 pakeitimas e, yra tas, dėl kurio balsuojama atskirų dalių EPP prašymų. Dėl to ir balsuosime du kart dėl to paties pakeitimo, dėl atskirų jo dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas. Čia vėlgi balsavimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Antrasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 26 prezident, 41 pakeitimas pasitaiso pirmininkė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikė atmesta. 44 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 48 už, prieš,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 prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 už, prieš, pasitikinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti dėl 53. Baigiame.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 prieš, susilaikė, patvirtinta. Konstatuojamoji dalis. Pone Görling, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš perinant prie konstatuojančios dalies, noriu apie trečią pakeitimą paminėti. A dalį, ponios Bilbao pateikta. Jei sutikus, norėčiau nurodyti, kad mes turėtume skaityti taip, kad moteris nuo nedarbo kenčia daugiau negu vyrai. 10 procentų siekia moterų nedarbas Europoje. Turime atsižvelgti į realią ekonominę situaciją. Po krizės pradžios moterų ekonominė situacija ryškiai pablogėjo. Jeigu visi pritarėte, galime balsuoti, e, jei už tekstą su įterpiniu šiuo. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl pirmojo pakeitimo pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 atkrenta. 12. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 19 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 20 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 21 už, prieš susilaikė. Patvirtinta 22 už, prieš susilaikė. Man regis atmesta, bet pasitikrinkim elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigime. Atmesta. Ir dabar 23. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas dėl šio pranešimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Vienbalsiai patvirtinta. Sveikiname ponę Girling. Okay. Ahora. Hasta el próximo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 Dabar siūlau pereiti prie kito klausimo. Dabartinė politinė padėtis Afganistane. Pone Gabriel, dabar pone Ligrip žodis. E, taip labai trumpai pranešėja Gabriel šiandien nedalyvauja posėdyje, ji manęs paprašė jos vardu atsiprašyti už tai, ji turėjo pasilikti savo šalyje. Ji nuoširdžiai dėkoja visiems bendra pranešėjams bei pakeitimus pateikusiems kolegoms, kurie tik taip tikrai praturtina pranešimą. Taip pat ponia Gabriel e, norėjo pranešti, kad kaip pakaitinė narė užsienio reikalų komitete, ji e, stengsis, kad e, moterų e, reikalų e, komiteto e, nuomonės, į nuomonės būtų tinkamai, tinkamai atsižvelgta, kai bus rengiama užsienio reikalų komiteto pozicija. Pone Feira, taip aš norėčiau žodinį pakeitimą pateikti nuo kurio tekstas būtų e, tobulesnis ir būtų atsižvelgta į paskutinius įvykius Afganistane. E, 27 metų Afganės Fakunda e, mirtis. E, ji Kabule buvo nužudyta minios. E, ir tai tik tai parodo, kokia bais, kokios baisios yra moterų gyvenimo sąlygos Afganistane. Nes dabar prisidengiant Koranu, ji buvo praktiškai e, nužudyta, iškankinta ir sumušta iki mirties netgi. Taigi siūlau atitinkamą pakeitimą į konstatuojamasias dalis įtraukti. Pirmininkė, ačiū. Atrodo, kad e, prieštaravimų tam nebus. Taigi atėjus e, laikui mes dėl to balsuosime. Na ir pasižiūrėsime, kur sekretariatas tą tekstą įtrauks į kokią teksto vietą. Pirmiausia, dėl antro kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuris jau buvo įtraukęs į balsavimo sąrašą, kas už, prieš, susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikę priimta. 15 kas už prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas kas už prieš susilaikę patvirtinta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas už, prieš Atsiprašau, pirmininkė. Ketvirtas kompromisas. Atsiprašau, šeštas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas už, prieš, susilaikė priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta Nėra aišku. Iki galo tikrinkime elektroniškai 29. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 31. Su žodiniu pakeitimu įtrauktų kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32, atsiprašau, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė priimta, 37 už, prieš, susilaikė priimta, konstatuojamosios dalys dabar. Pirmiausia, balsuosime dėl ponios Befera pasiūlymo už, prieš, susilaikė priimta. Na, o dabar pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, tiksliau kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu čia taipogi. Užkas. Prieš. Susilaikė priimta. Kitas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Na ir dabar balsuosime dėl galutinio teksto. Elektroniškai balsuojame, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 29 už vienas susilaikęs bal, asmuo. Taigi, paprašyčiau pasveikinti mūsų vardu, ponę Gabrielį. a la votación del informe sobre el refit. Dabar siūlau pereiti prie balsavimo dėl refit. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias, pirmoji dalis trečio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis to paties pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Na, dabar balsuosime dėl paskutiniojo pranešimo. Ponios Kosta parengtas pranešimas tai yra. Lyčių aspektų su lyčių aspektų integravimu susiję pakeitimai. Dabar 17 dalis, antras pakeitimas, dviejų dalių, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, už, kas, prieš, susilaikę, priimta, Trečias pakeitimas, vėl dvi dalis už pirmą, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas dabar, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Taigi balsavimą baigiame. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Na, dabar perėsime prie kito, tai yra sekančio darbo tvarkės punkto. A su ver. <laughs> press and then you can see it's web. Mm -hmm. It mm-hmm. means it's open. <clears throat> Okay. I ask everybody to sit because we want to start the discussion, please. Paprašysiu jūsų susėsti, nes norime pradėti diskusiją. Um, Uh, I will speak uh, in Portuguese. Kalbėsiu portugališkai. Vamos agora dar início uh, a uma... Labas rytas visiems. Mes dabar pradėsime diskusiją dėl pranešimo, su kuriuo komitetas jau kurį laiką dirba, dėl parlamentinių tyrimų paslaugų uh, generalinio direktorato parengtos direktyvos 2008-2009 2654 įgyveninimo Europoje vertinimo pristatinimo. Ir taip pat į, į direktyvą 200654 mm, dėl moterų vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumą bei profesinės veiklos rytie principą gyvenimo taikymą. Ir su mumis šį rytą bus e, eksperčių, kurios e, papasakos apie šios šis ataskaitas. Ir jos užsima klausimai susijusiais su direktyvos įgyvendinimu. Parlamento tyrimų tarnybos pasistengė įvertinti, kaip to direktyva yra įgyvendinama ir šiandieną to tyrimo, kurį uh, užsakė e, parlamento tyrimo tarnybą. E, rezultatus e, jums pristatys Joseph Don. kuris yra parlamento tyrimo tarnybos laikinai einantis pareigas direktorius. Pone Don, labai ačiū. Labai trumpai norėčiau paminėti, kad Europos parlamento tyrimų e, tarnybos generalinis direktoratas e, nagrinėjo ponios Zaborskos pranešimą ir e, mes siekiame įvertinti poveikį ir taip pat E, tai, kaip yra įgyvendinami, kaip yra įvertinamas padarytų įvairių pranešimų, iniciatyvą, savo iniciatyvą parengtų pranešimų ir kitų pranešimų poveikis. Aš šiam komitetui kalbu ne pirmą kartą. Šis komitetas per paskutinę kadenciją e, nuveikė didelį darbą ir manau svarbu prisiminti, kad mes turime Europos pridėtinės vertės ataskaitą, kurią, e, kurią, prie kurios prisidėjo ir ponia Baar. Tai yra e, teisėjų, kurios e, savo iniciatyvą, parengtas, savo iniciatyvą parengta ataskaita. Ir žinau, kad ir anksčiau komitetas e, siekė tokios panašios veiklos. Jūs turbūt prisimenate Europos komisijos e, reakciją į e, šią teisėkuros ataskaitą buvo ganėtinai liūdinanti. Ir dabar buvo pasižiūrėta į įvairių direktyvų įgyvendinimą iš įvairių perspektyvų ir daktaras Būri jums papasakos, tai iš, daktarė Būri jums papasakos, kaip tai yra gyvenama. Manau, kad visose ataskaitose yra vienodai įvertinti įvairūs aspektai, pavyzdžiui, problemos e, su duomenų surinkimu valstybėse narėse. Aš leisiu ekspertams patiems pasisakyti, tačiau manau, kad tai yra labai svarbus politinis klausimas ir tikiuosi, kad mes ateityje toliau dirbsime ir su kitais teisės aktais, kuriuos renks komitetas. Dėkuoju, ponė Dan. Dabar suteiksiu mūsų, žodį mūsų pirmai kalbėtojai, profesoriai, daktariai Suzen Buri. Ji yra Utrechto e, teisės mokyklos vyriausioji e, dėstytoja ir dėstytoja bendradarbė e, programoje susijusioje su lyčių lygybės klausimais. Ir ji dabar panalizuos bendrai teisinius aspektus ir kitus aspektus. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį pristatymą. Dabar mes turime naują teisės ekspertų europinį tinklą, ne tik lyčių lygybės, bet ir nediskriminavimo srityje. Aš parengiau mok mokslinį dokumentą dėl peržiūrėtos direktyvos įgyvendinimo. Ir čia buvo susitelkta į tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją. Ir aš pažvelgiau šiek tiek plačiau. Aš atlikau teisinę analizę peržiūrėtos direktyvos. Peržiūrėjau pagrindinę šios direktyvos nuostatas ir atitinkamą precedento teisę ES teisingumo teisme. Taigi buvo dar atlikta ir gili analizė dar šešiose valstybėse narėse. Nacionalus, nacionaliniai ekspertai atsakė į konkretų klausimyną šiuo klausimu. Kaip teisininkė turiu atsižvelgti į tai, jog antrinė teisė, tai yra ši direktyva, negali uh, taisyti e, pirminės teisės, pavyzdžiui, nuostatos dėl vienodo atlygio tarp vyrų ir moterų už tą patį darbą. Tačiau e, direktyvą galima tai paaiškinti. Tai yra direktyva, čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Taip pat labai svarbus aspektas yra tai, kad turėtų būti užtikrintas nuoseklumas tarp skirtingų lyčių lygybės aspektų ir nediskriminavimo direktyvų. Pavyzdžiui, apibrėžimai, ir horizontaliusios nuostatos. Pavyzdžiui, įrodinėjimo našta, sankcijos. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į tarptautinės teisės aktualumą ir tarptautinės sutartis, ypač jungtinių tautų ir tarptautinės darbo organizacijos susitarimus. Kartais ES teisė nevisiškai atitinka tas nuostatas, kurios aktualios tarptautiniu mastu šioje srityje ir kurios turi būti, kurias turi valstybės narės pritaikyti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie moterų e, teigiamus veiksmus. E, peržiūrėta direktyva buvo skirta peržiūrėti ES teisėje. Tai nebūtinai reiškia, kad E, buvo peržiūrėta ir nacionalinė teisė. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo priimti nauji teisės aktai, tačiau kai kitose nebuvo manoma, kad reikia priimti kažkokių naujų nuostatų tam, kad, reiktų, kad galima būtų gyvendinti direktyvą. Savo dokumente aptariau du pagrindinius skirtingus skirtum, e, dvi skirtingas galimybės. Nu, pirmąją galimybę buvo orientuojamasi į naują direktyvą ir ponios Bauer ir parengtą pranešimą bei ponios Zaborskos e, parengtą pranešimo projektą. Tuo raginama komisija parengti teisėkuros pasiūlymą pakeisti direktyvą ir, mano manimu, naujoji direktyva turėtų pranašumų ir trūkumų. Norėčiau priminti keletą. Pavyzdžiui, vėliau direktyva turėtų būti atnaujinta. Turės e, būti suteikta galimybė e, užtikrinti stipresnės teisės ir konsoliduoti Teisingumo teismo precedento teisę. Taip pat bus galimybė susijęti šitą direktyvą aiškiau su kitomis aktualiomis direktyvomis, pavyzdžiui, e, tėvystės atostogų ar neštumo direktyvos ar fiksuoto darbo atveju. Tam, kad teisės aktai būtų priimti, reikia e, pakeisti, e, reikia daryti kompromisus. Be abejo, reikia remtis ir teismo sprendimais, tačiau e, tokie teismo sprendimai ne visada yra labai aiškus. Bet to kartais mums reikia susidurti su tomis direktyvomis, kurios įgyvendina Europos socialinių partnerių pagrindų susitarimus. Ir, kaip žinia, e, jie gali peržiūrėti tokius pagrindų susitarimus kaip e, tėvystės atostogų direktyvos. Jeigu mes siektume naujo teisėkuros pasiūlymo, rekomenduočiau štai ką. Įsiaiškinkite, valstybių narių įgyvendinimo įsipareigojimus. Tai nebuvo aišku senojo direktyvoje. Įtraukite nuorodas į tarptautinę teisę. Taip pat pripažinkite e, daugelybę ir tarp e, disciplininę diskriminaciją ir įtraukite nuostatą dėl e, lyties identiteto ir diskriminacijos lyties pagrindų. Dabar dėl naujosios direktyvos dar reiktų pasakyti, kad e, reikia užtikrinti vienodą atlygį už vienodą darbą tarp vyrų ir moterų. Tokia diskriminacija yra neleidžiama. Tačiau jeigu yra sistema, dėl kurios kyla tokia diskriminacija, pavyzdžiui, dėl teisės aktų ar pensijos sistemoje ar dar kas nors, tai svarbu užtikrinti skaidrumą, kuris reikalauja, kad visose elementuose būtų taikomas vienodo atlygio už vienodą darbą principas. Jūs e, turėtumėte galbūt kodifikuoti nuostatas. Europos Sąjungos e, Komisija 2014 metais kovo 7 pateikė rekomendaciją dėl atlyginimų skaidrumo, ar tas nuostatas galima būtų e, pritaikyti. Taip pat reikia galvoti ir apie samdymą iš išorės ir šį klausimą taip pat galima būtų, šį aspektą taip pat galima būtų įtraukti į direktyvos taikymos rytį. Taip pat noriu pabrėžti poreikį užtikrinti e, pastovumą paslaugų ir prekių direktyvoje e, ir įtraukti į šią direktyvą e, smurto lyties pagrindų elementą. Pensijų sistemos yra skirtingos, ne visos šalis žino e, trijų ramščių pensijų sistemos sandarą, į tai reiktų atsižvelgti. Taip pat manau, kad atostogų nuostatas reiktų reglamentuoti atskirai. Galbūt būtų šioje srityje gerai išdėstyti naują teisinį instrumentą. Dabar dėl laiko pribojimų. E, teismo prezidento teisė šiuo atveju nebuvo pritaikyta. Jeigu jūs pasirinktumėte nesiūlyti e, naujos direktyvos pasiūlymo, tai taip pat yra būdai, kaip pagerinti direktyvos efektyvumą. Pasiūlyčiau štai ką e, - sustiprinti suderinimą ir įpareigojimų stebėseną valstybėse narėse. Ypač būtų svarbu, svarbus kiti aspektai, pavyzdžiui, kurti e, lyties poveikio įvertinimus ir lyties biudžeto sudarimo priemonės. Taip pat reiktų pabrėžti antidiskriminacinės priemonės, kurios apimtų ir kovą su nusistatymu, išankstiniu nusistatymu ir stereotipais. Ir čia galima būtų remtis e, ko, konvenciją dėl kovos su diskriminacija prieš moteris ir jos penktuoju straipsniu. Pati direktyva yra e, ganėtinai kokybiška. Taip pat turėtumėte platinti informaciją apie sakydami, kad tiesiog diskriminacija lyties pagrindų yra draudžiama ir, pavyzdžiui, neštumo atveju negalima pritaikyti jokių pasiaiškinimų diskriminuojant moterį. Taip pat e, svarbu užtikrinti atlyginimų skaidrumą, kaip ką tik minėjau. Taip pat reikia e, nustatyti spragas, apsaugant savarankiškai dirbančias moteris. Šios skirtingos direktyvos ne visada užtikrina atitinkamą apsaugą šioje srityje. Ir taip pat svarbu pabrėžti e, lygybės institucijų vaidmenį, kurios padeda įgyvendinti šitas sritis. Taip pat norėčiau dabar pateikti E, jums informacijos apie tyrimą, kuris buvo e, atliktas valstybė, keliose valstybėse narėse - Prancūzijoje, Ispanijoje, Niderlandos, Švedijoje, Slovakijoje, e, Latvijoje. Tie tyrimai buvo paremti valstybės dydžiu. Buvo atsižvelgta geografinė įvairovė. Ir šio tyrimo apibendrinimas būtų toks. Na, reikia visus tuos apibendrinimus perskaityti. E, nes jūs gausite vidinę informaciją apie problemas, su kuriomis susidurėma praktiškai gyvendinant direktyvą ir ypač kai kalbama apie jos taikymos rytį, apibrėžimus, savokas, kaip pavyzdžiui tiesioginė, netiesioginė diskriminacija ir e, skirtumus, sunkumus susijusius su šios savokos taikymu, taip pat e, direktyvos taikymą ir gyventinimą ir galiausiai E, specifines rekomendacijas Europos parlamentui, suinteresuotiems asmenims, socialiniams partneriams ir nacionaliniams įstatymdaviams bei Europos komisijai. Ir e, šitie tyrimų dokumentai parodo, kad problemos e, susijusios valstybėse narėse su šios direktyvos taikymu yra įvairios dėl skirtingo teisinio konteksto. Pavyzdžiui, Prancūzijoje direktyva buvo įgyvendinta naujų e, įstatymų ir e, nuostatos susijusios su vienodo e, atlygio tarp vyrų ir moterų už tą patį darbą taip pat egzistuoja e, Prancūzijos teisės aktuose ir dabar nereikia jokių konkrečių e, naujų teisės aktų tam sukurti. Taigi, iš esmės, tos direktyvos pritaikymas praktikoje yra labai sudėtingas ir tai paminėjo daugelis ekspertų, ypač jie minėjo problemas e, susijusias su diskriminacijos įrodymu Aš tikiuosi, kad šitas dokumentas e, jums bus naudingas, ypač bus naudingas pranešėjai šiuo klausimu. Ir jeigu norėtumėte parengti naują pasiūlymą, tai pagalvokite ar pasiūlyte, norėsite pasiūlyti, pasiūlyti naujas priemonės, kurias turėtų įdėkti vis, visos visi susiję asmenys. Senhora doutora Suzanne Burri, uh, eh, passo agora a palavra à nossa segunda oradora, professora doutora Marcela. Dėkoju. Pereikime prie kitos mūsų kalbėtojas, profesorė Korsė. Ji mums papasakos apie tos direktyvos efektyvumą užtikrinant darbo užmokesčio lygybę ir diskriminacijos nutraukimą pensijų teisy, e, srityje. Gerbiamą profesorę, žodis jums. No. Eh, grazie alla presenza di questi magnifici interpreti di cui. Dėkoju. Kadangi posėdėje dirba puikūs vertėjai, pasinaudosiu galimybę kalbėti itališkai savo gimtają kalbą norėjau pateikti jums nuorodų apie darbo užmokesčio savokas šioje direktyvoje ir pateikti porą e, to viso supratimo variantų. Pirmiausia, tradicinis supratimas, kalbant apie darbo užmokesčio supratimą, kuris dažnai minimas, ar čia, ar ekonominėje literatūroje, dažnai apie tai kalbama ir kitur, ne Europos Sąjungoje. tarptautiniuose forumuose. Ir norėčiau taip pat čia paminėti skirtumą, kuris egzistuoja tarp moterų ir vyrų pensijų Europoje, nes pensijos, pasak direktyvos, penkiasdešimt keturi du tūkstančiai šeši apie tokią direktyvą kalbame E, kiek kartų mėsiu direktyvą, tiek šią direktyvą būtent turėsiu omeny. Tad pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną elementą. Kai kurie duomenys turi būti įvertinami, norint suprasti kontekstą, kai kalbam apie šios direktyvos įgyvendinimą. Pirmoji pastaba būtų štai kokia. Yra būtina turėti duomenis, prie kurių, kurie būtų nuseklus, prie kurių prieiga būtų nesunki, kad juos būtų galima palyginti tarp atskirų valstybių narių. Atliekant analizę, kurią atlikau, labiausiai lyginau uh, turimus bazinius duomenis, kuriuos galima rasti Eurostato duomenų bazėje. Tai yra tradiciškai naudojama duomenų bazė, siekiant pasirinkti rodiklius įrodančius, kad skiriasi darbo užmokestis, kurį gauna vyrai ir moteris. Buvo atlikta apklausa dėl to, kokias išmokas gauna vyrai ir moteris valstybėse narėse. Ta tyrimą atliko Eurostatas, remiausi ir kita duomenų baze. EUSILK duomenų bazė, SILC. Tai yra kita duomenų bazė, kur kalbama apie darbo užmokestį ir gyvenimo sąlygas e, ES piliečių, nes tos antrosios duomenų bazės dėka galime e, rasti tikslesnių rodiklių, kurie rodo, kas slypi tarp to darbo, už to darbo užmokesčio skirtumo. Ir tai taip pat padeda padaryti geresnį skirtumą, vertinant darbo užmokestį ir jo pasiekmes tolesniam gyvenimui. Eurostate yra atspindėti duomenys susiję su uh, pensijų skirtumu vyrams ir moterims. Manau, kad peržiūrint direktyvą, prie to reikėtų uh, sustoti labiausiai, nes geri duomenys yra būtinas dalykas, kad direktyvą būtų galima tinkamai gyvendinti, nes kitaip neišeis jos gyvenimo kontroliuoti. Štai čia turime rodiklius, palyginimo rodiklius tų dviejų duomenų bazių. Čia matome į tuos grafikus, kurie atspindi ir direktyvos įgyvendinimo situaciją. Tai leidžia matyti skirtumus išreikštų skaičiais. Darbo užmokesčio skirtumą tą vadinčiau tokią, tokią bedugne tarp darbo užmokesčių vyrų ir moterų. Ir čia turime tuos GPG, Gender Pay Gap skirtumus, e, kurie dviejų tipų. SES e yra tradiciniai vartojami skaičiai. Ir matote, kad lygiai yra labai skirtingi. EU silts duomenys rodo, kad darbo užmokesčios rytie 12 metais 31,1. Toks buvo procentas, 16,4 procento e, rodiklis yra pažymėtas Europos komisijos dokumentuose. Tad matome, koks didžiulis skirtumas. Tad kvieščiau pasižiūrėti taip pat į dinamiką laiketo skirtumo. Aš vertinu laiko, stengiuosi vertinti laikotarpį nuo 2006 iki 2012. 2012 yra paskutiniai metai, apie kuriuos turime duomenų. Europos komisijos tinklalapyje randami duomenys rodo, kad egzistuoja tam tikra uh, stagnacija. 2006 tai situacija buvo vienokia, dabar 12 metais kitokia. Tuo tarpu nuo 35 iki 31,1 procento buvo pereita, e, jeigu pažiūrėtumėte į tą mėlyną liniją, žalia gilinija yra susijusi su skirtumu pensijų srity. Čia 38,3 procento skaičių randame. Randame ir 38,6 2010 metais. Tai irgi yra tas lygis, kuris praktiškai nepasikeitė per pastaruosius metus. Nėra, lyginant su pradiniais duomenimis, reikšmingo pagerėjimo. Tai yra svarbu, kalbant apie tą temą, kurią šiandien nagrinėjame. Aš nagrinėjau darbų užmokesčio skirtumo klausimą. Ir tas skirtumas, pensijų skirtumas irgi yra susijęs su dviem elementais, kuriuos, kurie ir sudaro darbų užmokesti. Iki šiol, man regis, niekas dar nebuvo tokio palyginimo atlikęs. Turime daug duomenų, EUSIL, kai duomenų bazėje buvo sukaupti ir čia neturiu jums galimybės parodyti tuos visus duomenys, bet manau, kad jūs galbūt norėsite perskaityti mūsų pranešimą ar ten tos skaičius rasite. Kalbant apie individualias charakteristikas, kurias galėjome išmatuoti, turime pasakyti, kad skirtumai yra labai dideli, darbo užmokesčio skirtumas yra daug didesnis jeigu vertiname moterų dirbančių nepilną darbo dieną situaciją ir ją lyginam su vyrų dirbančių nepilną darbo dieną situaciją. Terminuotos darbo sutartys taip pat įtvirtina darbo užmokesčio diskriminaciją tarp atskirų lyčių. Jeigu metams bėgant, žmonėms sensant, situacija irgi darosi dramatiškesnė, jeigu pasižiūrėtumėte, kaip blogėja situacija e, bėgant metams, pamatytume, kad iš pradžių tas darbo užmokesčio skirtumas gali būti susijęs su motivacija, su kai kuriais kitais dalykais. Paskui matome, kad tas darbo užmokesčio skirtumas priklauso nuo sektoriaus ir nuo darbo atliekamo tipo. Visa tai leidžia mums kalbėti apie segregaciją. Tačiau prieš kalbėdama apie darbų užmokesčio skirtumą, apie, tiksliau, apie pensijų skirtumą, norėčiau dar pristatyti vieną grafiką. Ir čia yra kalbama apie darbų užmokesčio skirtumą. Čia yra žinomas rezultatas, tačiau džiaugiuosi galėdama dar kartą jums tai parodyti. 2006-2012 metų laikotarpis čia nagrinėjimas, jeigu dirbama e, viešajame sektoriuje, e, skirtumas yra netoks didelis, nors tos skirtumas tebe egzistuoja. Nors viešame sektoriuje atrodo neturėtų būti toks dalykas, kaip užmokesčio skirtumas už tą patį darbą. Tačiau, kaip jau sakiau, tas skirtumas nėra toks didelis. Matome, kad darbo sąlygos viešame sektoriuje taip pat leidžia e, tikėtis, kad tas skirtumas ateityje sumažės. Tuo tarpu e, kad kaip privačiajame sektoriuje yra numatytos garantijos, kurių nėra viešajame sektoriuje. Tad profesinių sąjungų veikla čia yra svarbi įgyvendinant kolektyvinės darbo sutartis. Na ir dabar pensijų skirtumas. Aš jau sakiau, kad jis yra daug didesnis negu darbo užmokesčio skirtumas. Yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra pobūdis tų pensijų. Uh, Žinome, kad pastaraisiais metais buvo atlikta daug pensijų sektoriaus reformų ir tai turėjo reikšmingos įtakos. Turime pereiti prie antrojo ra e, ramščio, kuris kai kuriuose valstybėse narėse yra būtinas, tai yra priva, pri, privatus pensijų fondai. Ir štai pasižiūrėkite į lyčių skirtumus e, vertinant pensijų požiūrių. Čia aptariamas privatus sektorius. Turite tris linijas grafike. Visos trys atspindi situaciją Europos Sąjungoje. Nacionalinių rezultatų jums nerodysiu, dabar nors juos turiu ir galėčiau pasakyti, Štai, ką mėlyna linija yra tie duomenys, kuriuos jau matėte. 38,3 procentai 2012 metais, ankstesniais mėnesiais taip pat, žalia linija, tai yra asmenys, kurie e, turi tik privačią pensiją. Ir čia matome, kad skirtumas yra žymiai ryškesnis. 2011 52,1 procento toks buvo skirtumas. Ir jeigu pasižiūrėtumėte, kas turėjo pusiau valstybinę, pusiau privačią pensiją, tai tai skirtumai yra šiek tiek mažesni. O ten, kur pensijos mokamos tik iš privačių fondų, tai skirtumai didžiuliai, jie gali skirtis iki 70 procentų tad e, net netenka kalbėti apie tai, kas lypi už šio reiškinio. Be abejo, moterims yra neįmanoma mokėti įmokas į privačią pensijų sistemą. Grįšiu dar prie to klausimo šiek tiek vėliau. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Tuos du rodiklius išanalizavau, norėdama uh, parodyti tuos elementus, kurie yra bendri toms pabrėžtoms problemams. Dar vienas dalykas. Tarp įvairių kintamųjų savo analizėje aš įtraukiu, į savo analizę įtraukiau dar vieną kintamąjį. Šalių rodiklius remiausi Europos komisijos 2013 metų duomenimis, nesu teisininkė, tad remiausi būtent Europos komisijos duomenimis. Ir tų dokumentų pagrindų, žiūrėdama į situaciją šalių, kurios įgyvendino direktyvą, galiu pasakyti štai, kad tose šalise, kur direktyva buvo įgyvendinta, pasak komisijos pranešimo, matome, kad darbo užmokesčio skirtumas ir pensijų skirtumas yra mažesnis. Mes pasinaudojame ir kitais institucijų rodikliais, kintabaisiais savo analizai. Ir čia atsižvelgiama į e, diferencialą įvairių fondų susijusių su švietimu, su užimtumu, moterų vaidmeniu atskiruose sektoriuose, su migrančių moterų padėtim. Tai yra tie kintamieji kurie yra paremti lyčių instituto duomenimis ir kuriuos reikėtų dar ir kitose kontekstuose panalizuoti. Nes darbas buvo atliktas e, rimtas, tačiau turėtume naudotis, ko gero, dar naujesniais rodikliais. Ir dar minimalus darbo užmokestis. Tai yra rimtas klausimas, ypač kai yra kalbama apie pensijų skirtumų mažinimus. Būtina, kad e, visiems būtų užtikrintos minimalios pajamos. Į direktyvą reikėtų įrašyti siekį mažinti tuos skirtumus. Ir kokias rekomendacijas būtų galima pateikti Tos rekomendacijos išplaukia iš jūsų rengiamo pranešimo. E, tos rekomendacijos tokios. E, pranešime, bet įtako, kalbama apie mūsų siūlymus, kurių labai nedetalizuosiu. Aš manau, kad yra būtina, kad Europos Sąjunga pasinaudotų visomis patirtimis šioje srityje kad rinktų tas visas patirtis, buvusias ir dabartinės. Nes manau, kad tai ir yra svarbiausia problema, nes aš čia kalbu iš savo asmeninės patirties labai dažnai. Viskas pradedama nuo nulio, lyg niekad nieko šioje srityje niekas nebūtų nuveikęs. E, o reikėtų tuo tarpu vertinti ES nacionalių valstybių atskirų sektorių patirtį, atskirų organizacijų patirtį ir Kiek įmanoma, kaip sakė prieš mane kalbėjusi kolegė, reikia įsikelti labai specifinius tikslus ir jų siekti. Norėčiau, kad Europos komisija iškeltų tuos tikslus, kad e, būtų galima išspręsti darbo užmokesčio skirtumų klausimų. Būtina sustiprinti skaidrumą ir numatyti priemonės kovai su diskriminacija. Apie tai dar atrodo kalbėsime. Tad koksgi jūsų vaidmuo? Jūs turite uh, atkreipti dėmesį į šį klausimą ir raginti Europos komisiją palaikyti tiesioginius ryšius su valstybėmis narimis, kad būtų taikomas atvirojo koordinavimo metodas, jis jau dėl pensijų problemų sprendimų buvo taikytas, tačiau reikėtų, kad uh, lyčių aspektas būtų labiau pabrėžtas. 2012 metais buvo paskelbtas pranešimas dėl lygybės, tiksliau komisijos ataskaita dėl lygybės pensijų srityje. Ten yra minimi tokie iššūkiai kaip lyčių klausimas. Gegužės birželio mėnesį sulauksime kitos ataskaitos. Ir tikrai bus įdomu pažiūrėti, ar tas aspektas nedingo iš to dokumento pirmininkė. Ačiū poniai Korsi laiko nedaug, todėl siūlyčiau išklausyti visus kolegas, e, kurie nori pasisakyti, išklausysime tų keturių kalbėtojų, o, o paskui atsakymus pateiksime jų pasisakymo pabaigoje. Žodis poniai Švarcmuller. Universidad technika. Um, ehm, de... Iš techninių mokslų universiteto profesoriaus Velpė darbo grupė. Ten yra analizuojama, analizuojamas direktyvos efektyvumas. Thank you very much. Um, I'm going to present uh, results. Labai ačiū norėtume papasakoti apie e, rezultatų įvertinimą ir klasifikavimą. Kas e, yra e, lyties pagrindų neutralu, neutralus darbo įvertinimas ir klasifikavimas? Mes taip pat apžvelgsime įgyvendinimą keliose valstybėse narėse ir pateiksiu kelias rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų toliau sustiprinti įgyvendinimą. Direktyvoje yra apibrėžiama savoka e, tos pačios verties darbas. Tai reiškia, e, asmenys, kurie atlieka tos paties verties darbą, turėtų gauti tą patį atlyginimą. Tai reiškia, kad, e, pavyzdžiui, mechanikas ir sekretorė dirbtami tą patį darbą turėtų gauti tą patį atlyginimą. Tačiau, kaip mes įvertiname, ar jų darbo vertė yra tokia pati? Be abejo, mes galėtume panaudoti darbo įvertinimo ir klasifikavimo sistemas. Ir paprastai e, mes tam tikslu žiūrime reikalavimus, kurie keliami tai, toms pareigoms, pavyzdžiui, įgūdžiai, atsakomybė, darbo sąlygos. Ir taip pat mes tada nustatome mokėjimo lygmenį e, remiantis šitais reikalavimais. Direktyva ir komisija e, sako, kad jeigu mes naudosime šitą sistemą, tai turėtų būti lyties pagrindų neutrali sistema. Ir Deja, kad rekomendacijų direktyvoje mes turime labai mažai apie tai, kaip šitas sistemas padaryti neutralės lyties pagrindu. Ir iš esmės E, to, tie patys veiksniai, tie patys įgūdžiai reikalavimai turėtų būti e, taikomi ir vyrams, ir moteriams. Ir yra daugiau informacijos apie e, lyties pagrindų neutrales vertinimo sistemas. E, tai yra išdėstyta paskutinėme e, komisijos e, dokumente. Ir numatyta rekomendacija traukti šias rekomendacijas į galimą direktyvos peržiūrą tam, kad valstybės narės turėtų priemonę, kaip kurti šitas sistemas neutraliai lyties pagrindu, lyties atžvilgiu. Taigi, kiek valstybės narės įgyvendina e, darbų klasifikavimą. Mes turime šešias pagrindinės šalis, tai yra Vokietija, Prancūzija, Malta, e, Švedija ir Junktinė karalystė. Ir e, vyriausybė sako, kad įgyvendinimas apskritai yra žemo lygio įskyrus Junktinės karalystę. karalystę. Kai pasižiūrime socialinius partnerius, matome, kad bendrai paėmus profesinės sąjungos yra daug aktyvesnės negu darbdavių atstovai ir jos ypatingai aktyvios Prancūzijoje ir Junktinė karalystėje. Ir jos paskelbė išsames gairias ir e, klausimynus susijusius e, su tai, tuo, kaip tos sistemos turi tapti neutraliomis. Dėl lygybės institucijų. Valstybėse narėse yra daugybė skirtumų. E, kalbant apie socialinius partnerius, Latvijoje ir Maltoje nėra labai daug veiklos šioje srityje, tačiau to vykdoma veikla yra į e, Prancūziją, Švediją ir Junktinė karalystė yra vykdoma labai specifinė ir gero, gerai išvystyta sistema. Taigi matome, kad ir toliau yra potencialo gerinti, e, toliau gerinti darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemas. Mes pateiksime jums keletą rekomendacijų, kaip daryti. Pirmiausia, Mes rekomenduojame sustiprinti direktyvą konkretesnėmis gairėmis dėl to, kaip šitas vertinimo sistemas padaryti neutrales lyties atžvilgių. Kalbant apie mokslinį aspektą, galima daug ką nuveikti. Paimkime vertinimo komitetus, kurios atlieka įvertinimą įmonėse ir mm, kitur. Tai turėtų atitinkami darbuotojai turėtų būti apmokyti, kad nesilaikytų lyčių stereotipų, nes e, žinome, kad e, stereotipas yra susijęs su to, jog manoma, jog moteris yra netokios e, gabios, turi netokius įgūdžius ir todėl jiems, mok, jiems mokamas mažesnis atlyginimas. Taip pat komitetas turi būti nepriklausomas, nes jis stiprina tikslumą ir skatina pasitikėjimą tokiais komitetais. Taip pat, kuriant e, darbo aprašymą, tai kiekvienoje įmonėje tas darbo aprašymas e, turi egzistuoti ir turi būti neutralus lyties atžvilgių, kad nebūtų sukurti lyčių stereotipai. Pavyzdžiui, reikia sakyti e, pirmin, angliškai čia pasin, o ne pirmininkas, lietuviškai vis tiek neišeina, kitaip pasakyti. Bet taip pat labai svarbu pasakyti kad reikalinga e, atitinkamai išspręsti e, problemas neutraliai lyčių atžvilgių. Jeigu yra problemos, tai dažnai problemos yra suprantamos skirtingai ir todėl atsiranda visokie neigiami jausmai ir stereotipai. Todėl reikalingi griežti e, darbų apibrėžimai. Taip pat, jeigu yra nustatomi atitinkami faktoriai, su faktoriai, reikia organi... surinkti standartizuotus duomenis. Pavyzdžiui, e, atitinkamiems e, asmenims užimantiems postus turi e, būti numatyti konkretus kriterijai, siekiant įvertinti, kokie, kokius kriterijus kandidatas turi atitikti tam, kad netinkamai vykdytų tas pareigas. Ir kai jau turime darbo aprašymus, tai svarbu pabrėžti tam tikrus e, faktorius ir subfaktorius, kurie turi būti netviprasmiški. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų vykdomas sisteminis įvertinimas dėl mm, e, įvertinimas analizuojant vidutinius rodiklius, kurie yra priskiriami e, kompetencijai daugiau moteriškai ar vyriškai kompetencijai. Ir galiausiai reikia nustatyti atlyginimų klases pagal tam tikras pareigas remiantis reikalavimų lygmenių. E, čia yra labai svarbu, kad toks įvertinimas būtų atliekiamas iš anksto. Taigi, iš anksto turi būti nuspręsta, kiek taškų turi gauti tam tikras, tam, tam tikras pareigas užimantis asmo, kad pasiektų tam tikrą atlyginimą. Nes labai dažnai žinome, kad atlyginimo moteris gauna mažesnės klasės, mažesnio lygmens atlyginimą. Taip pat mes turime o, užtikrinti neutrales darbo įvertinimo ir klasifikavimo sistemas ir tuo atveju sumažėtų atlyginimų skirtumai. Tačiau kalbant apie pareiginius aprašymus, tai juos galima būtų e, panaudoti ir užtikrinant e, didesnę prieigą moterims prie darbo vietos. E, tam reikalingi labai aiškiai apibriežti veiksniai ir subveiksniai atrankos procese, įvertinant pareiškėjo kompetenciją ir kuriant darbo įvertinimą neutralų lyties atžvilgių. Ir e, šiuo atveju mes irgi esame pateikę rekomendaciją savo pranešime, savo ataskaitoje. Galiausiai mes norėtume parekomenduoti papildyti direktyvą dėl e, dėrybomis dėl atlyginimo ir atlyginimų paremtų e, rezultatais. Jeigu reikala, keliami reikalavimai tam, tikrai, tam tikroms pareigoms, e, tom pareigom nustatomas atlyginimas. Tačiau kai kuriuose organizacijose dirba veikia sistema atlyginimas pagal rezultatus. Kas geriau, e, geresnių rezultatų pasiekia, tas geriau uždirba. Kalbant apie atlyginimų dėrybas, tai kai moteris paprašo padidinti atlyginimą, dažnai e, joms E, jos sulaukia neigiamo atsakymo. O kai kalbame apie e, atlyginimą pagal rezultatus, dažnai apie tą rezultatą, moterų rezultatą sprendžiama remiantis lyčių stereotipais. Tad būtų gerai, jeigu direktyva būtų papildyta konkrečiamis gairėmis, kaip užtikrinti atlyginimų e, atlyginimų sistemą, kad ji būtų neutrali lyčių atžvilgių. Toliau mes taip pat rekomenduojame toliau skatinti įvertinimą ir klasifikavimą daryti neutralų lyties atžvilgių. Šiuo atveju labai svarbu, kad valstybės narės ir jų socialiniai partneriai bei lygybės institucijos turėtų prevencinės priemonės, kuriant lyčių vertinimo sistemas neutraliai lyties atžvilgių. E, įgyvendina susidurėma su kliūtimis, tai yra valstybės e, e, organizacijos nežino, kaip tą sistemą padaryti neutralę, taigi tam reikia ir gairių, ir klausimynų. Be to, būtų naudinga, jeigu būtų nacionalinės ar europinio ligmens duomenų bazės, kurios numatytų skirtingus veiksnius ir subveiksnius. Nes tada ne, nereiktų atskirai organizacijai atlikti tokių vertinimų pačiai. Toliau labai trumpai dėl mūsų paskutinių rekomendacijų. Mes taip pat manome, kad e, stebint direktyvą, toliau stebėti direktyvą yra labai svarbu ir reikia atlikti e, tyrimą valstybėse narėse, kuris sistemiškai įvertintų, e, kiek valstybės narės jau įdėgė savo lyčių atžvilgių neutralias sistemas ir kiek toliau e, reikia joms rekomendacijų šioje srityje. Turime pagalvoti apie galimą direktyvos peržiūrą ir tai būtų labai naudinga, nes tada ilgalaikė perspektyvoje galėtume vertinti peržiūros sėkmę. E, mes galėtume atlikti tyrimą dabar, tada peržiūrėti direktyvą ir kai tai įsigalios, mes galėtume palyginti, kaip situacija patobulėjo. Dėkoju uždėmesi. Ir čia mano kontaktiniai duomenys, jeigu jums įdomu. Ehm, eu dou agora a palavra, então, a Dora Zeleva. Vou dar agora, então, a palavra à Dorota Zeleva. Dabar suteiksiu žodį. Ponai, Zolavai. Iš uh, Varšuvos universiteto. Ji nagrinės motinystės atostogų, tėvytės, tėvystės atostogų klausimus, lygybės klausimus šioje srityje ir lyties perspektyvą. Taigi penkios minutės prašom jums dabar. Madam Chair. Can I, can I just ask a question while we're waiting for the computer to be hooked up? Is it possible... Norėčiau paklausti, kol kompiuteris e, bus nustatytas. Ar galima būtų tas skaidrės gauti, nes čia buvo sunku jas perskaityti. Taip, paprašysime sekretariato jums atsiųsti jas. Dėkuoju, pabandysiu labai trumpai. Mano vaidmuo buvo čia apžvelgti naujos redakcijos direktyvos įgyvendinimą. Kalbėsime apie motinystės, tėvystės ir įsivaikinimo atostogas. Visose trijose nuostatų tipuose, bendrose nuostatose yra apibrieštas mažiausiai palankus traktavimas moterų dėl neštumo ar motinystės. Ir tai yra diskriminacijos forma. Taip yra pasakyta. Antra, E, nuo, e, dėl atleidimo iš darbo. Būtina apsaugoti, kad mama galėtų būti netleista iš darbo dėl motinystės, taip pat ir tėvas. Lygiai taip pat dėl įsivaikinimo atostogų. Kai dėl direktyvos įgyvendinimo mane domina direktyvos perkelimas ir šitų konkrečių direktyvos nuostatų perkelimas į nacionalinę teisę. Dar labiau mane domino e, visuomeninis toks poveikis tų nuostatų kurį galėtų suteikti tos nuostatos. Ir kalbant apie teisinės nuostatas e, ir nacionalinės sistemas, galėčiau pasakyti štai ką. E, pabandžiau atrinkti svarbiausius iššūkius. Pirmiausia, tai būtų susiję su e, apsaugos apreptimi. Jeigu teisinės sistemos numato, nacionalinės teisinės sistemos numato tokią apsaugą, tai tuomet problemų mažiau. Ir kai kurios iš tų problemų yra susijusios su apsaugos apibrieštimi, ar tai taikoma visiems darbuotojams, ar iš dalies taikoma kai kam. Ir dar tebelieka čia neišspręstų dalykų. Antroji problema būtų susijusi su atleidimu iš darbo ir E, situaciją po atleidimo. E, prieiga prie teisinių procedūrų e, ne visada yra lengva ir žmonės atleisti iš darbo patiria diskriminaciją. Taip pat teismų procesai yra brangiai kainuojantis dalykas, kai kurios procedūros labai ilgos ir atgrasančios jų imtis. Tad vėlgi tų bylų nėra daug. Tų žmonių, kurie bando teisiškai apsiginti, taip pat nėra daug. Skundus nedaug kas teikia nacionalinėms sistemoms. Jiems sunku prisiteisti kompensacijas dėl tokio pobūdžio diskriminacijos ar dėl atleidimo iš darbo. Dabar pozityvioji pusė, nes egzistuoja ir geros praktikos. Yra tokiu atveju, kai valstybės netgi E, dar daugiau negu numato direktyva siekia darbuotojų apsaugos e, tėvystės ar motinystės atvejais. Pavyzdžiui, Bulgarijoje vyriausybė nusprendė, kad būtinai traukti ir trečią pusę. E, būtina paminėti dar vieną grupę darbuotojų, pažeidžiamų darbuotojų atleidimus. Portugalijoje vyriausybė nusprendė, kad galbūt yra E, yra ta pusė, kuri turėtų dalyvauti, siekiant užtikrinti e, balansą tarp darbuotojo ir darbdavio interesų. Tačiau, nors visos teisinės sistemos daugmaž veikia, nepaisant jų skirtumų ir problemų, e, daugiau sunkumų kyla su tuos direktyvos įgyvendinimu. Egzistuoja reglamentas, taip pat šitus direktyvus, apie jį duomenų mažai, apie, arba jų mažai, arba jie nėra labai patikimi. Žinome apie kai kurias šalis, kad 10 procentų moterų buvo atleistos iš darbo grįžusios po motinystės atostogų. Duomenys čia turime iš Jungtinės karalystės ir Lenkijos, tokiuose šalyse kaip Italija, Čekija, Respublika ir Portugalija. Moteris patiria spaudimą, kad savanoriškai išeitų iš darbo motinystės atveju. Tai čia vadinamieji tie baltieji atleidimai arba išeimai iš darbo. Čia vėlgi labai nedaug yra informacijos apie tai, nelabai žinome, kas iš tikrųjų vyksta, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. E, kitas dalykas, kurį norėjau čia paminėti, yra darbo rinkos mažiausiai palankus segmentas. E, net turint fiksuotas darbo sutartis, girdime, kad dažnai jos nepratesiamos. E, jeigu grįžtama po motinystės atostogų, tai dažnai tos, tie, tos darbo sutartys nepratesiamos. Ir mamos e, dirba be jokios apsaugos, e, su, su labai prastomis darbo sutartimis. ES piliečiai regis ne visai žino savo teisės. Jeigu pažiūrėtumėte čia esančius duomenys, pamatytumėte, kad 15, 15 procentų piliečių teisių nežino. E, ką, nežino, ką daryti persekiojimo atveju arba diskriminacijos atveju. Galėčiau pateikti didžiulį sąrašą rekomendacijų, tačiau labiausiai norėčiau pabrėžti štai ką. Manau, kad Europos komisija turėtų paraginti valstybės narės stebėti diskriminacijos atvejus, žiūrėti, kaip keičiasi jų skaičius, kokio pobūdžio tai yra diskriminacija ir siekti teisinio situacijos ištaisimo. E, manau, kad taip pat reikėtų daugiau informuoti, imtis veiksmų, kad darbuotojai būtų labiau informuoti, kad jie žinotų savo teisės tais atvejais, kaip patiria diskriminaciją. Galbūt reikėtų numatyti ir geresnę apsaugą darbuotojams, kurie dirba tokioje nepalankioje darbo aplinkoje, terpėje nepalankioje. Ir manyčiau, kad, pavyzdžiui, koks nors civilinis kodeksas galėtų prieimus jo nuostatas, čia reikalas galėtų būti daug geresnis. Na ir užbaigdama norėčiau pasakyti štai ką. Motinystės atostogų direktyva e, turėtų būti patvirtinta. Ir kai kalbėsiu apie tėvystės atostogas, dar turėsiu progą grįžti prie šitų dalykų. Dėkoju. Sielaifa. Jį pisim zagorodu. Ačiū. Gerbiamai Dėravai, dabar pradėsime diskusijas. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti kaip įmanoma trumpiau, tam, kad visiems liktų laiko. Galbūt pranešėja, ponė Zaborska, gal jūs norite pasisakyti? Ne. Ne. Dėkoju už jūsų pranešimus. Jie tikrai labai įdomus. Įdomu pastebėti, kokia skirtinga situacija yra Europos Sąjungoje. Skaidrumas darbo užmokesčių srityje, pensijų skirtumas yra tie dalykai, kurie yra tiksinti bomba. Ir jeigu nebus užtikrintas vienodas darbo užmokestis dabar, e, tai tos problemos atidėliojimas sukels dar didesnių sunkumų ateityje. E, ko gero reikėtų pradėti prieš valstybės pažeidėjas taikyti pažeidimo procedūrą. Jungtinėje karalystėje e, yra, pavyzdžiui, numatytos tam tikros nuostatos susijusios su darbo sutartimis. Ir tose darbo sutartise yra numatytos jau apsaugos priemonės. Nežinau, kaip yra kitose Europos šalyse, kai dėl skundų moteris. patiria diskriminaciją turi galimybę skųstis, bet tai daro ne visada. Tad noriu klaus, paklausti, kokiu problemu gali iškilti su migrantais. Tai yra tie asmenys, kurie paprastai negauna pensijos šal, iš šalies, iš kurios yra atvykę. Tai yra didžiulė problema. Dirbau nepelno siekiančioje tokioje įstaigoje, kuri e, konsultuoja darbuotojus ir padeda jiems suprasti, kokios yra jų teisės. Manau, kad tai yra būtina, jo lab, kad apie, dažnai kalbam apie šio pabudžio problemas. Dėkoju. E, Vienodas darbo, ar darbo užmokestis už vienodą darbą, sako Morvai. Pone Morvai, toks turėtų būti principas. Ir tas principas jau buvo numatytas 2006 metų dokumentuose, direktyvose, bet istorija ilga, nes jau ir 70-ame dešimtmetyje, 80-ame dešimtmetyje tai buvo numatyta. Tai yra tei, teisės norma, direktyva yra būtinybė valstybės narės privalo į savo nacionalinę teisę perkelti šias nuostatas. Tai reiškia, kad nesvarbu, apie kokią valstybę narę kalbėtume, ji turi teisinę prievolę užtikrinti vienodą darbo užmokestį už tą patį darbą vyrams ir moterims. Tačiau mūsų pranešėjos parodė, kad tie skirtumai tebe egzistuoja ir jie dažnai yra šokiruojantis, didžiuliai. Piliečiai tai mato. Jie pirmiausia pajunta, kad dirba tą patį darbą ir staiga uždirba moteris dirbanti tą patį darbą, uždirba mažiau negu vyras. Kaip tai gali būti įmanoma? Klausimas labai paprastas. Tad noriu paklausti, kaip taip gali nutikti? Nes tie faktai yra tikrai prieštaraujantis bet kokiai logikai. Juk egzistuoja privaloma teisinė norma, Ji nuo 2006 metų egzistuoja ir netgi dar anksčiau. Taigi ta privaloma teisinė nuostata egzistuoja, bet yra valstybių narių, kurios nesilaiko tos taisyklės. Tad kaip tai gali būti? Ir dar klausimas. Jeigu kažkas pabandytų priversti tos taisyklės laikytis, tos teisinės normos laikytis, jų galima būtų imtis kažkokios disciplinės procedūros, kiltų problemų, nes moteris darbuotojos dažnai neturi resursų mokėti tų teisinių visų išlaidų. Ir joms sunku priversti įgyvendinti tas taisyklės. Tad ką mes galim pasiūlyti toms moterims, kurios patiria diskriminaciją už tą patį darbą, uždirba mažiau nei vyrai. Ir tik dėl to, kad jos yra moteris. Ar galima joms suteikti kokią nors paramą, kad jos galėtų priversti savo valstybę laikytis primtų teisinių nuostatų ir kad ta diskriminacija baigtųsi? Kokiu galimybių turi tos moteris? Galėčiau pasakyti štai ką. Vengrijoje, kai tos moteris pastebi diskriminaciją ir, ir mato, kad uždirba mažiau, ką, ką, ką jūs galėtų daryti konkrečiai? Dėkui. Já jsem se chtěla zeptat, a teď nevím, na kterou s... Dėkoju. Na, nežinau, kam skirti savo klausimą. Bet šiaip ar taip kažkas iš jūsų kas nors geriau negu aš. Skirtumai tokie kaip apibūdinti čia šiandien darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra didžiuliai. Ir tai yra susijęs su tuo faktu, kad Europos teisės aktų ar nacionalinių teisės aktų yra nesilaikoma paprasčiausiai. Tie skirtumai atsiranda dėl to, kad laikotarpis, e, kol moteris rūpinasi vaikais, nėra kaip nors jums kompensuojamas. Man atrodo, iš sistemos nesunku gauti įrodymų E, jūs analizavote sistemas, yra valstybių narių, kur tas laikotarpis, vaikų gydymo laikotarpis yra kompensuojamas skaičiuojant pensiją. Ir tuo būdu tas skirtumas pensijų galėtų būti sumažintas. Ar turit daugiau informacijos šio klausimu? Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Gerbiama profesorė, jūs kalbėjote apie atlyginimų skirtumų didėjimą nepilnų etatų dirbančių žmonių tarpe, taip pat laikinų kontraktų, pagal laikinus kontraktus turi dirbančių žmonių tarpe. Ar šio tipo darbo sutartys yra mažiau apsaugomos kolektyvinių sutarčių ar kaip? Na ir antras klausimas – patikrinimai. Darbo inspekcija. Pone Zeleva, jūs taip pat kalbėjote apie atleidimus neščių moterų arba dirbančių motinų. Aš norėčiau pasiteirauti, ar nėra darbo inspektorių, kurie darbo vietoje konkrečiai patikrintų, kaip ten yra. Nes visi žinome, kad tai egzistuoja, tačiau niekas to netikrina. Na ir dabar tie darbuotojai, kurių e, atlyginimai mažesni ir kurie nežino savo teisų, dėl to susiduria su problemomis. Ačiū. Dabar dėl laiko skirto mano pranešimui. Ta informacija, kurią norime gauti, yra labai svarbi mūsų ekspertams. Pone Šoid kalbėjo apie ryšį tarp motinystės e, atostogų ir skirtumų tarp vyro, vyrams ir moteriams mokamų pinigų. Norėtume paklausti, e, galbūt galima būtų atlikti kažkokią nepriklausomą tyrimą ir e, paanalizuoti moteris, kurios yra neturi vaikų ir yra dirbančios moteris, bet jos niekada neturėjo ir, ir jos dirbančios, neturinčios vaikų ir paskui ištirti moteris, kurios keletą kartų buvo išėjusios motinystės atostogų ir kaip skiriasi jų atlyginimas, pradedant pirmuoju neštumu. Tos moteris, kurios neturi vaikų, E, je, jeigu pasirodys, kad ir moteris, kurios neturi vaikų, e, gauna mažesnį atlyginimą nei e, vyrai, tai reikštų, kad iš tiesų egzistuoja diskriminacija. Nes jeigu taip yra, tai reiškia diskriminacija tarp vyrų ir moterų atlyginimo egzistuoja. Mes galėtume atlikti būtent tokį tyrimą. No, uh, Dėkoju, ponė Barich. Well, I have to pick one issue up. <laughs> uh, Iškelsiu vieną klausimą. Kai kurie iš jūsų paminėjote stebėseną. Ta prasme, manau, lygybės planai, kuriuos mes pažįstame kelioje, keliose šalyse, gali atlikti labai svarbų vaidmenį. Ir uh, darbo inspekcijos taip pat gali atlikti svarbu vaidmenį. Praktikoje jie to nedaro, ypač atsižvelgiant į tą faktą, kad daugelis moterų, kurios jaučiasi diskriminuojamo šioje srityje, e, nesikreipia į teismą, o tai e, susijęs su e, viktimizacijos baime. Tad labai svarbus aspektas yra prevencija turime labai mažai tokių atvejų dėl to, kad tai užtrunka ilgai ir sąnaudos yra didelės ir e, panašiai. Aš nemanau, kad e, problema yra tame, jog nėra teisinių normų. Nuo 1957 metų mes turime konvenciją, taigi jau e, tai egzistuoja ilgą laiką, tačiau valstybės narės privalo taikyti E, vienodo atlyginimo principą. E, visgi viskas priklauso nuo konkrečios valstybės narės ir nuo to, kur atsitinka ta diskriminacija. Ir kadangi tada reikia kreiptis į teismą, labai yra sunku tai įrodyti ir todėl problema ir susijusi su įgyvendinimu. Ir be abejo, e, diskriminacijos, e, prevencijos, diskrimina, diskriminacijos prevencija yra labai svarbus dalykas, kurį galima įgyvendinti vairiais būdais. Aš norėčiau atsakyti į šį klausimą iš dalies tik tai. Norėčiau kitaip suformuoti tai, ką jau sakiau. Dabar kas dėl atlyginimų skirtumų ir nepilno tatų dirbančių darbuotojų. Tai 12 metų rezultatas yra 16 procentų. Tai yra mažiau negu kad vidurkis, tačiau didėjimas šioje kategorijoje padeda, pat, pastebimas didesnis. Na ir tai nutinka todėl, kad čia yra daugiau vyrų negu moterų. Nepilnu etatu dirbančių darbuotojų kategorijoje pastebima, kad yra daugiau, vietų, daugiau vyrų negu anksčiau. Na ir tas e, nepilnų etatų darbas yra kvalifikuotams, kvalifikuotams darbuotojams dažniau e, taikomas. <clears throat> Tačiau štai pavyzdžiui, nepilno, nepilno taptų dirbančių asmenų tarpe, lygiai taip pat kaip ir pilno etatų e, dirbančių žmonių tarpe, tarpe, tendencijos tos pačios, kuo darbas reikalauja e, didesnės kvalifikacijos, tuo skirtumai labiau ryškėja. Na ir dar vienas dalykas, kalbėtoja nutraukiama, gerai, viskas, ačiū. Noriu atsakyti e, poniai Movam iš Vengrijos. Jūs klausėte, kodėl valstybės narės neįgyvendina šių sistemų. Kalbant apie darbo įvertinimo klasifikavimą, turiu pasakyti, kad e, direktyvoje apie tai labai trumpai tik tai susiminta. Nėra labai aiškiai pasakyta. Taip pat nėra labai gerai suprantama, kad e, dažnai tos sistemos, kurios atrodo tokios objektyvės, iš tiesų visai nėra objektyvės, jos yra kaip tik e, diskriminacinio pobūdžio. Ir dažnai iš anksinis nusistatymas, šališkumas, stereotipai e, neleidžia valstybėms narėms sukurti konkretesnės rekomendacijas šiuo klausimu. Jos supranta, kad šiuose sistemose gali būti problemų, kurios gali būti vienodo užmokesčio už tą patį darbą principo kliūtis. Aš norėčiau atsakyti į porą klausimų. Pirmiausia, e, poros, e, ponios Zogrobas klausimas dėl kompensacijų už motinystės laikotarpį. Yra skirtingų būdų, kaip tai daryti. Na, kalbant apie e, pensijas, E, tai kai kuriuose šalyse prie pensijų sistemos yra pridedami tam tikri taškai, jeigu moteris savo darbinį laikotarpį paukojo vaiko auginimui tam tikrą um, laiką. Tačiau problema yra ta, kad moteris turi turėti galimybę grįžti į darbą, į formalų jį užimtumą. Tačiau tuo atveju būtent gerovės valstybė turi užtikrinti, pavyzdžiui, mažo vaiko priežiūros e, paslaugas. Ir į tai e, reikia įtraukti ir tėvus. Dabar kitas klausimas dėl darbo inspekcijų. Darbo inspekcijos dirba, tačiau kai kurios esančios ataskaitos parodo, pastaroji iš Lenkijos, pavyzdžiui, sako, kad darbuotojai yra pažeidžiami. Ir visais tais atvejais, kai ir kyla ginčas tarp darbuotojo ir darbdavio, tai darbuotojas net nenori apie nieką pranešti, nes jie nori saugios darbo vietos. Ir tai yra didelė problema, struktūrinė problema. Ačiū. Labai dėkoju visiems. Agora ao ponto 15 da ordem de trabalhos. Dabar pereikime prie 15 darbo tvarkės punkto. Tai yra diskusija dėl pranešimo, kurį jau aptarėme. Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir vienodo požiūrį moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos ir tie principai gyvenimo taikymu. Pone Zaborska, žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš laikau ką tik tai pravestas diskusijas e, diskusijų dėl pranešimo dalimi. Taigi dabar turime pranešimo projektą, kuriame stengiamasi yra pasiūlyti E, kaip įgyvendinti vyrų moterų lygybės klausimą užimtumo ir darbo srityje. Ši problema buvo jau aptarta keletos pranešimų. Prieš keletą savaičių, pavyzdžiui, Marko Tarabelos pranešimas buvo parengtas panašia tematika. Aš jau dešimt metų esu parlamentarė ir šio komiteto narė. Taigi turiu šiek tiek patirties ir per visą tą laiką bandžiau aprašyti skirtumus tarp vyrų ir moterų E, taip pat atlyginimų skirtumus, e, skirtumus darbinėje aplinkoje, bet lygiai taip pat atsižvelgiau į kolegų parlamente ir taryboje pozicijas. Taigi dabar šiame pranešime bandau e, teikti realius, realiai gyvendinamus pasiūlymus, kuriems įmanoma būtų pritarti balsavimo metu. Jau keletas aspektų buvo paminėta diskusijų metu. Jūs visi turite mano pranešimą išverstą į visas kalbas. Na, labai mane stebina tai, kad vis dar aptarinėjama šis aptarnėjamas šis klausimas nuo pat 57 metų, kai Romos sutartimi buvo įtvirtintas nediskriminavimo principas. Taip pat Teisingumo teismo Luksemburge sprendimų yra šioje srityje nemažai, tačiau nepaisant to problema vis iškyla ir ją vis reikia aptarti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad atlyginimų skirtumas yra susijęs su trimis aspektais. Tai pirmiausia, čia būtų e, atskiri individualūs bruožai, tokie kaip išsilavinimas, taip pat sektoriniai aspektai, tokie kaip, pavyzdžiui, įmonės dydis, na ir instituciniai aspektai čia reikia paminėti. Pavyzdžiui, minimalus atlyginimas, minimalus darbo užmokestis. kuris nėra teisiškai reglamentuojamas visose ES šalyse. Kita vertus, reikėtų pasakyti, kad skirtumas atlyginimų, kaip kad jau minėjo ir ekspertės, nėra tiesioginė diskriminacija. Taip e, nutinka dėl, pavyzdžiui, darbo nepilnu etatu. Arba mažiau apmokamose sektoriuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, e, sveikatos priežiūros sektorius, e, socialinių reikalų sektorius ir, pavyzdžiui, valymo paslaugų sektorius. Tie skirtumai gali sukurti nemažų e, skirtumų šeimoje, taipogi moteris dažnai gyvena skurdžiau, Atitinkamai tai atsispindi vaikų išsilavinime, ypatingai kai moterys augina vienus vaikus. Mes skiriame nemažai laiko diskriminavimui pensijų sistemų srityje. Labai stebina, kad vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai dar labiau išriškėja jiems išėjusi pensija. Tai yra pensijų skirtumai atsiranda kai kuriuose šalise 39 e, procentai, e, pavyzdžiui, skirtumai yra tarp vyrų ir moterų pensijų. Kartais dvigubai skiriasi pensijos vyrų ir moterų, lyginant su atlyginimais. Na, nu, jeigu paimtume pagyvenusių moterų pavyzdį, tai tas skirtumas yra didžiulis ir labai diskriminuojantis, netgi jis turi būti pašalintas. Dar tris dalykus norėčiau paminėti. To paties darbo koncepcija pirmiausia. Aš manau, kad jeigu neturime to paties darbo apibrėžimo, taika nustatyta tuos pačius kriterijus, tai čia būtų taip, taip, tai, taip yra sudaromos kliūtis tarp lygybės vyrų ir moterų darbo santykių srityje. Taigi mes turime stengtis, kad būtų apibrieštis to paties darbo arba to, tą pačią vertę sukūrenčio darbo E, nustatyta. 2006 metų direktyvoje yra kalbama apie keturius pagrindinius elementus, tai yra kompetencijos, gebėjimai, e, pastangos, e, atsakomybė ir darbo sąlygos. Kitas dabar dalykas - atlyginimų skaidrumas. Manau, kad atlyginimų skaidrumo priemonių patvirtinimas galėtų būti svarbus etapas, kuriant darbo rinką, kuri remtųsi vyrų ir moterų lygybę. Šis aspektas, jeigu neegzistuoja, pavyzdžiui, tai labai sudėtinga yra kreiptis į teismą, nes jeigu, pavyzdžiui, nėra to apibrėžimo, nėra tos apibrėžties, tai labai sudėtinga yra moteriai dabar dėl skaidrumo nebuvimo kreiptis į teismą. Na ir paskutinis aspektas - teisė į teismo procesą. Turiu pasakyti, kad diskriminavimo aukų teisė kreiptis į teismą. Labai skiriasi priklausomai nuo valstybių narių. Skirtingai yra užtikrinama. Na ir dar norėčiau, kad pranešime būtų pabrėžiama kad turi būti teikiama nemokama teisminė pagalba. Ja galėtų teikti arba valstybinės lygių, lyčių lygybės institucijos, arba profsąjungos, galbūt net NVO. Tačiau reikia surasti kažkokį būdą tai padaryti. Pavyzdžiui, Luksemburge moteris gali kreiptis į teismą nemokamai. Ir būtent šioje šalyje moteris laimėjo daugiausia bylų, nes e, jos kreipėsi į teismą. Tai yra tos moteris, kurios kreipėsi į teismą dėl diskriminavimo. Teisė į teismo procesą būtų, ko gero, iš ankstinė ir būtina sąlyga užtikrinant kompensacijų ir sankcijų klausimų įgyvendinimą. Pone Verder kalbėjo apie sankcijas. Aš pamenu, kad kai ponia Bauer rengė pranešimą, vyko diskusijos ir labai sudėtinga buvo prieiti vieningos nuomonės dėl sankcijų. Nes viena vertus mes norėjome padėti moteris, moterims, o kita vertus turime laikytis subsidiarumo principo. Aš manau, kad įmanoma surasti sprendimą ir šioje srityje. Galbūt iš Europos Sąjungos e, gali būti tam tikrų iniciatyvų, tarkime, finansinių paskatų, jeigu įmonės, tarkime, yra suinteresuotas pasinaudoti struktūriniais fondais, tai galbūt per finansinius čia aspektus, per išmokas galima būtų kažkaip tai ką nors nuveikti. Na, dėkoju Jums už pasiūlymus ir mintis, idėjas, nes problema yra tikrai plačiai paplitusi. Ir aš tikiuosi, kad patvirtindami šį pranešimą e, padėsime moteriams iš. E, Ačiū, poniai. Zaborskai, ponia Ajala Sender, prašau. Dėkoju, ponia Petmenygė. Norėčiau pasveikinti pranešėjam pasidžiaugti tuo puikiu pranešimu. Ir tas pranešimas apima visas tas diskusijas, kurios vyko anksčiau. Tad sveikinu gerbiamą kolegę, galite tikėtis mūsų e, ir mano asmeniškai paramos jam. Kai direktyvos peržiūros 20 punkte jūsų rekomendacijos, manau, yra pasakyta kiti labai svarbus dalykai. Turime pasinaudoti to mums suteiktų laiku. Tai yra būtent dabar laikas kalbėti apie šeimą iš krizės. Atėjo laikas kurti naujas sąlygas e, susijusia su vienodu darbo užmokesčiu už tą patį darbą moterims ir vyrams. Kai dėl sankcijų, taip pat sveikinu, nes tai yra tas rytis, kur galime pateikti savo vertingą indėlį. Visą tai pasitarnaus kaip gera praktika, kuri galbūt įkvėps įmonės. Kai dėl socialinės atsakomybės lygybės klausimas darbo užmokesčio ir darbo srityje e, yra svarbus dalykai. Man svarbus ir skaidrumo dalykai. Valstybės narės bando gerinti padėtį, pavyzdžiui, numatydamos geresnę prieigą prie e, teisingumo. name and shape, nurodyti ir sugėdinti. Tas aspektas irgi yra vienas iš tų, kuris dar kelia man susirūpinimą. Tačiau galbūt galėtume pabandyti išsiaiškinti, kokios yra tos valstybės narės, kurios yra pasyvios ir nieko nedarančios, kad situacija pasikeistų. Pensijų klausimas vėlgi yra vis aktualesnis ES lygmenių. Moteris gyvena skurdžiai ilgiau ir labai dažnai tikrai labai prastomis sąlygomis. Turėtume po visų tų metų kalbėti ir apie profesijų tam tikrų e, moteriškėjimą. Daug ką galima paaiškinti krizės situaciją, tačiau tai turi įtakos ir darbo užmokesčiui. Yra e, ir savarankiškai dirbančių moterų, yra dirbančių pagal netipinės darbo sutartis. E, ir čia kyla visai lė klausimų. Dėl 26 punktų komisija prašoma atlikti studiją, kurios dėka būtų galima palyginti moterų padėtį, moterų turinčių vaikų padėtį su tų padėtim, kurios neturi vaikų. E, man tokio paučio studijos netrodo ypač reikalingos. Na, motinos, kurios vaikų neturi, moteris, tiksliau, neturinčios vaikų, taip pat kenčia nuo blogos ekonominės padėties dėl prastų darbinimo sąlygų. Tų moterų galimybės taip pat mažėja ir kai kuriais atvejais dėl ekonominės padėties jos pasirenka neturėti vaikų. Ir tai yra tas dalykas, e, į kurį turėtume atsižvelgti. Norėčiau geriau suprasti, kas slypi po 26 punktų. Pirmininkė, dar matau vieną prašymą pasisakyti. Pone Šodrova, ačiū už suteiktą žodį. Aš taip pat kolegijai Zaborskiai norėčiau padėkoti. Ir norėčiau paminėti tos tris aspektus, kurie čia buvo paminėti neteisingumas, neteisingas elgesys, e, moterų, motinų vaisingumas. Na, o kas dėl e, sankcijų, tai aš manau, kad pačios moteris nubaudžia, sankcionuoja visuomenę, kai jos nusprendžia neturėti vaikų. Aš manau, kad tai būtų lo, logiškiausia būtų taip tai apibūdinti. Na, labai gaila, bet vaisingumas moterų yra pasiekęs kritinį lygį. Manau, kad direktyva direk, ir kiti ir, ir reglamentai apskritai yra būtini. Na, o man atrodo, kad svarbiausia čia yra parama moterims. Reikia geriau geresnius atlyginimus joms numatyti, reikia labiau įvertinti jų motinystę, e, nes kitų atveju tas sankcijos e, e, nuobaudos vadinamos būtų primetamos visai visuomeniai, visam pasauliui. Pane Blinkiaučiūtė. Labai trumpai, nes tikrai vėluojame ir nėra laiko. Pirmiausia, dėkuoju poniai Zaborskai puikus pranešimas ir e, tikrai galvoju kad dar kartą įsitikinau tiek perskaičius jūsų pranešimą, tiek išklausius e, gerbiamą ekspertų dėl šios direktyvos e, vertinimo. Manau, kad tikrai mes turim priimti bendrą sprendimą peržiūrėti šitą direktyvą. E, ir aš esu nuomonės pranešėjo žimtumo ir socialinių reikalų komitete ir mūsų siūlymus mes irgi dabar rengia. Manau, kad labai svarbus momentas yra nevienodas moterų ir vyrų atlyginimas už tą patį darbą. Ar reikėtų apsvarstyti ar netikslinga būtų e, turėti aiškę vienodą darbo užmokesčio apibrėžtį. E, taip pat labai svarbu suvokti, kas yra tas lygiavertis darbas ir ar jis vienodai suvokiamas ES valstybėse, tik tada galim turėti vertinimą tam tikrą. Be abejo, labai svarbu dar kartą akcentuoti darbo užmokesčių nustatymo skaidrumą, tik tinkamai tai išnaudojant e, gal, galėsim sumažinti tą atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Aš vis tik tai galvoju, kad naming and shaming požiūris bendrovėm, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų, ko gero gal ir būtų na, reikalingas. Ir a, e, e, labai tikiuosi, kad motinystės užtikrinimo apsauga neliks nepastebėta, nes iš tikrųjų yra dar nemažai atvejų ES valstybėse, kada moteris susiduria su tam tikra diskriminacija šitoj srity. Na ir pagaliau aš galvoju, kad mes kartu dirbant turėsim ir gerą pranešimą ir dirbsim kartu. Ačiū labai. Thank you so much. Mrs. Zaborska. Oh, merci beaucoup à toutes les intervenants. Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Pone Sender Ajela pasakė pastabą, į kurią norėčiau sureaguoti. Aš šiek tiek paaiškinau, ką tik tai, kodėl norėčiau, kad būtų parengtos dvi studijos, kad du ekspertai tartų savo nuomonę. Uh, nes tos ekspertizės rodo, kad tas darbo užmokesčio skirtumas prasideda po pirmųjų motinystės atostogų. Vienišos moteris arba moteris neturinčios vaikų e, mato, kad jų užmokestis nesiskiria nuo kolegų vyrų. Tačiau skiriasi užmokestis kartais moterų, kurios turi vaikų, nuo moterų, kurios neturi vaikų. Tai štai, Čia dar sudėtingesnė situacija. Nes tas skirtumas siekia gal daugiau negu 16 procentų, kaip sakė ekspertės. Man atrodo, daugiau negu 16 procentų. Ir ta studija atlikta galėtų parodyti poveikį motinystės visuomenės labui. Kad turėtume aišku rezultatą, mums yra svarbu ta, ši studija, kad galėtume suprasti, ar tas skirtumas atsiranda dėl diskriminacijos tarp vyrų ir moterų, dėl moterų diskriminacijos, ar tas skirtumas atsiranda dėl motinystės. Štai. Dėkoju už išsakytas mintis visiems kolegoms. Man bus džiugu sulaukti jūsų pakeitimų ir galbūt dar kitų diskusijų. Renksiu susirinkimą dar, kad galėtume padiskutuoti dėl jūsų siūlomų pakeitimų. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū poniai Zaborskai. Patkeitimus galima teikti iki balandžio 15 dienos vidurdienio. Dar vienas pasisakymas regisi. Pone pirmininkė, taip dar norėjau pasisakyti, sako ponė Višnievska. Gerbiami kolegos. Ilgai nekalbėjau, nes maniau, kad ponia Višnievska atliko puikų darbą savo pranešime Bet ne, manau, kad reikėtų daug pakeitimų tam pranešimui. Na, iš tikrųjų, problemų daug susijusių su galimybių direktyvos įgyvendinimu. Tačiau, kaip sakė ponia Zaborska, net teisinis reguliavimas nepadeda pasiekti e, teigiamų rezultatų ir greitų pasikeitimų. Man patiko nuostatos dėl motinystės. Ten kalbama apie ekonominius ir socialinius privalumus, e, kurių suteikia vaikų turėjimas ir laikas paskirtas šeimai. Pranešėja siūlo tam tikrus sprendimus, o būtent siūlo atsižvelgti į tą laiką, kuris atiduodamas šeimai. Tai, tai, yra, tai gali būti traktuotina kaip darbas, už kurį negaunamas atlyginimas. Ir aš manau, kad tai tikrai pagerintų moterų padėtį Europos Sąjungoje. Taip pat turime nuostatą, kur yra pasakyta, jog moteris 30 procentų mažesnę pensiją gauna negu vyrai. Jeigu mums pavyktų uh, įgyvendinti pasikeitimus, kuriuos siūlo pranešėja, tai tuomet galbūt e, tos pensijos būtų to lygesnės. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Moteris skiriančios laiką šeimai yra diskriminuojamos dėl to, kad jos darbo laikas išdirbtas kažkur yra trumpesnis nei vyro, dėl to pensija mažesnė. Tas darbas šeimai visuomenėje regis yra nevertinamas mūsų visuomenėse, bet juk tai prisideda prie visos visuomenės gerbuvio. Tad man patinka tai, kaip ponė Zaborska siūlo skaičiuoti tą laiką. Tai yra puikiai mintis pagaliau pripažinti moterų vaidmenį visuomenėje. Kaip jau sakiau, daug pakeitimų nesiūlau, tačiau norėčiau šiek tiek daugiau e, detalių štai tokių klausimų. Reikėtų daugiau harmonizacijos numatyti visiems darbdaviams Europos Sąjungoje. Kaip tai galėtų būti matoma praktikoje, pagalvoti apie tai. Man susirūpinimo šiek tiek kelia siūlymas e, pakeisti įrodinėjimo naštą. Aš suprantu, kad darbuotojo pozicija yra silpnesnė lyginant su darbdavio ir darbuotojui gali reikėti teisinių garantijų ar pagalbos, kad darbuotojas nenukentėtų, jeigu sugalvos revanšo siekti jo darbdavys. Darbu, darbdavys turėtų prisimti įrodinėjimo naštą, ne darbuotojas. Kai dėl mažų ir vidutinių įmonių, ten turėtų e, taisyklės būti kitokios šioje srityje negu didelėse įmonėse. Ir paskutinis dalykas, paskutinė mintis. Nesu tikra, kokia moterų grupė turėtų būti įtraukta į studiją. Mamos, moteris turinčios vaikų ar abie dvi grupės. Man būtų džiugu sulaukti detalizavimo. Pirmininkė, dėkoju. Tuo mes baigiame diskusiją. Turime dar vieną darbo tvarkės klausimą neišnagrinėtą. Tačiau turime laikytis numatyto darbo laiko ir pusę pirmos vertėjai baigia darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su studija parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio direktorato parengto direktyvos dėl vaiko priežiūros atostogų gyvendinimo Europoje vertinimo direktyvos pristatymas. Vertėjai mūsų palieka už trijų minučių. Galime pradėti angliškai ir tęsti angliškai. Vertėjų nebebus, bet mes dar keletą minučių padirbėsime angliškai. Um, thank you very much. I will... Labai ačiū, kalbėsiu labai trumpai. <clears throat> Dabar perėsiu prie kitos direktyvos. Turbūt suprantate, kad yra daug klausimų susijusių su ją. Ir mes galime tik tais e, apie keletą pakalbėti. Aš e, savo vertinime E, pakalbėjau, pasižiūrėjau šitą direktyvą ir iš e, teisinės pusės, ir iš socialinio poveikio e, pusės Europos visuomeniai. Pradėkime nuo konkrečių nuostatų. Ir vienas iš pagrindinių dalykų yra vaiko priežiūros atostogų prailginimas, pailginimas iki keturių mėnesių ir man kiek, kiek pastebėjau, daugelis šalių tos nuostatos laikėsi. Na, o dėl trukmės, tai daugelėje šalių vaiko priežiūros atostogos yra nuo 6 iki 12 mėnesių. E, kita labai svarbi nuostata yra ta, kad vienas mėnuo turėtų būti apskritai individualus, e, neperkelia, individuali neperkeliama teisė. E, buvo siekiama mobilizuoti šalis, kad vienas mėnuo būtų įtiektas grinai tėvui, tik tėvui. Ir aš atlikau analizę, pamačiau, kad 18 šalių laikėsi e, šios nuostatos. Ši e, grupė, kaip žinia, yra labai įvairi, mes turime įvairius regionus dalyvaujančius šioje šiame tyrime. Taigi mes negalime susijęti šitos, šito kultūros elemento su jokiais šalių bruožais. Kita svarbi nuostata. Vaiko amžiaus skirtumas e, E, vaiko amžiaus riba turi būti 8 e, metai. Tad vaiko priežiūros atostogos galima, turėtų būti galima pasimti tol, kol vaikui e, sukanka 8 metai. Reiškia, kad vaiko priežiūros atostogos tiesiog turi tapti lankstesnės. Ir tik šešios šalis turi nuke, labai aiškiai nubrėžusio šitą ribą, 8 metai, o kitos šalis turi labai aiškias fiksuotas nuostatas. Ir daugiausia galima tose šalyse panaudoti šitas, šitas atostogas vien, vienu įpū arba dviem per du kartus ir 2-3 metus, nedaugiau. Dabar norėčiau dar paminėti mokėjimo klausimą. Labai aiškiai direktyvoje nepasakome, kokios kompensacijos turėtų būti taikomos, norint pritaikyti e, vaiko priežiūros atostogas. Mes daugelėje valstybių narių turime nemokamą vaiko prie, nemokamas vaiko priežiūro atostogas, kai kur yra e, taikomas e, vienkartinės išmokos už tam tikrą sumą už 2, 3, 4 metus, o kai kurios šalis yra labai dosnios, netgi iki 80 ar 100 procentų ankstesnių tėvų, vieno iš tėvų pajamų. Ir labai greitai peržvelgsiu savo pranešimo antrąją pusę, kur kalbama apie šios direktyvos įtaką visuomeniai. Mano pirmasis klausimas buvo, kas naudoja tą ta, um, tas vaiko priežiūros atostogas. Be abejo, tai daugiausia moteris. Ir um, labai viskas priklauso nuo to, kiek trunka uh, E, šis, šios atostogos. E, daug daugiau moteris negu vyrai pasinaudoja atostogomis. O kalbant apie e, atostogų paėmimą daugiau kaip 12 mėnesių, tai daugiau taip daro 36 kartais daugiau moteris negu vyrai. Tai tikrai šokiruojantis rodiklis, rodo, kurios rodo, kad moteris daug labiau naudojasi tokiamis atostogomis. Na, o pasižiūrime į vyrų Europos vidurkį. Ir matome, kiek iš viso yra prieinamas, prieina, prieinamos atostogos, tai vidutiniškai 10 procentų vyrai pasinaudotomis atostogomis ir tai baigia darbą. They are not using their whole entitlement, but they probably go for at least uh, one week, two weeks or a couple of weeks uh, on the leave. Then we can see that again there is a great variety uh,